įsitikinimo. Ačiū. Okay, Gerai, kolegos, taigi dabar eikime prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Pirmasis pranešimas, ponios Kisbek, pirmasis balsavimo motyvus paaiškins ponas Deva, prašom. Pone Deva. Mr. Deva. Speak, not... okay. Aišku, jeigu norite kalbėti. Gerbiamoji pirmininkė, vienas iš svarbiausių dalykų, kuris išsirutuliojo iš mūsų teisinės praktikos jungtinėje karalystėje ir tradicijos, yra Magna Carta, tradi, Carta tradicija. E, taigi niekas negali būti sulaikytas ir laikomas e, apribotos laisvės sąlygomis, niekas negali būti įkalintas į ilgą laiką be teismo. Ši tradicija reikalaujanti vis, visų paklusti, skaitant ir monarcho, yra viena iš svarbiausių uh, e, vienas iš svarbiausių mūsų teisės sistemos elementų. Taigi nekaltumo prezumcija yra labai e, reikšmingas elementas. Asmuo yra laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta. O jeigu ši struktūra būtų keičiama, tuomet jau valstybė taptų dominuojantis partneris, o pilietis taptų mažiau teisų turintis partneris šiuose santykiuose. Tais atvejais, kai valstybė turi įrodyti asmens kaltę, yra būtina, jog visų pirma būtų išklausyta piliečių. Ačiū, ponė Deve. Toliau, e, ponė Morvai. Labai ačiū nekaltumo prezumcija yra labai reikšmingas elementas, pats pranešimas yra labai reikšmingas, aš balsavau teigiamai dėl to, kad nekaltumo prezumcija yra piliečiams labai reikšmingas principas, siekiant apginti individą nuo e, tų struktūrų, kurios e, yra galingesnės, ypač kalbant apie tuos atvejus, kai baudžiamosios bylos ar suėmimas yra dėl politinių priežasčių, ką matome Rumunijoje, kai suiminėjami vengrų piliečiai. Kalbu apie poną Ištvaną Bekę. Dėl šios priežasties nekaltumo prezumcija yra ypatingai svarbi, o įrodymo našta turi atitekti um, atsakingai institucijai, kuri turi pasitelkti įrodymus, kad įrodytų asmens kaltę. Mano minėtojų atveju to nebuvo. Kažkieno suėmimas ir įkalinimas dėja e, kalbėtoja nutraukiama. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Prošpil. Labai ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Balsavau teigiamai už šį pranešimą. Vakar diskusijų metu paaiškinau, kodėl svarbu turėti bendrą proceso, tai yra bylos nagrinėjimo kodeksą. Europa jau turi bendrų priemonių, tokių kaip Europos arešto orderis ir taip toliau. Tuomet neturėjau galimybės pagirti šio pranešimo, tačiau džiugu, kad prane, Europos parlamentas jį patvirtino. Tokiu būdu panaikinsime tuos trūkumus, kurie yra komisijos pasiūlyme. Tikrai reikia atsisakyti išimties taisykliai Įrodymo našta turėtų visuomet atitekti prokurorui, prokuratūrai, tai yra valstybei, o ne piliečiui. Nežinau, kodėl komisija norėtų šį esminį principą panaikinti. Čia esama ir galimybių interpretuoti baudžiamosios bylos proceso nuostatas, bet aš manau, kad parlamento pranešimas yra daug geresnis. Ačiū. Ponas Mamikins. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekaltumo prezumcija yra vienas iš svarbiausių teisinės sistemos elementų. Tai yra tarsi Biblijos taisyklė. Taigi mes turėtumėm išsaugoti šį svarbų e, teisinės sistemos elementą. Šiandieninis mūsų apsisprendimas dėl šio pranešimo yra labai svarbus. Na, o baudžiamųjų bylų nagrinėjimo e, tikslais negalima jokių, jokių būdų e, sakyti, kad asmuo yra kaltas, kol jo kaltė nėra įrodoma. Taigi šalia nekaltumo prezumcijos įrodymo naštos elementas yra labai reikšmingas mūsų bendruomenėms. Aš e, balsavau už šį pranešimą, manydamas, jog jis yra labai reikšmingas tolimesniai mūsų sistemos plėtrai. Ačiū. Eh, Aš balsavau už šį pranešimą ir džiaugiuosi, kad dauguma parlamento narių taip pat balsavo už jį, kadangi šie, šis pranešimas yra labai protingas, jis e, užtikrina e, E, nekaltumo prezumcijos įtvirtinimą daugeliu e, e, baudžiamosiose bylose, kas yra labai svarbu. Taip pat ne, smo, nau, jėgos smurto naudojimą prieš asmenį, kuris yra apkaltinamas. Tai yra labai svarbu kadangi norime, kad baudžiamųjų bylų sistema būtų skaidri ir sažininga. Ir tai yra ir pagrindas to, e, kas yra mūsų sąjunga, tai yra pagarbos visiems ir vertybių sąjunga. Dėkoju. Uh, Ačiū, ponas Hanan. Ačiū. Pirmininko pavaduotoja, prieš 800 metų buvo mm, priimtas e, principas, kad niekas neturi būti sulaikytas ar teisiamas e, be pagrindo, bet dabar e, pagal naują baudžiamosios teisės sistemą ir pagal Europos arešto orderį šio principo atsisakoma. Aš mm, buvau liudininkas vienos bylos, kai vienas jaunas e, vyras per klaidą buvo sulaikytas e, Graikijoje 11 mėnesių viename blogiausių Europos kalėjimų dėl tokios baudžiamosios bylos, kuri buvo iš karto atmesta teisme, nes buvo akivaizdu, kad tai yra klaida ir nesusipratimas. Taigi, e, kaip yra su nekaltumo prezumpcija, tiek laiko kalėti be priežasties. Galima tik tai sakyti, kad toks procesas jau yra yra bausmė. Taigi dabar per Magna Kartą metinės galbūt reikėtų e, patvirtinti nekaltumo prezumciją Europos Sąjungoje. Ponas Polčiak. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad e, pernai suėjo 800 metų nuo Magna Karta patvirtinimo. Magna Karta Libertatum ir mums, Europos parlamentui, būtina reikalauti ne vien e, tinkamų garantijų baudžiamajame procese, bet ir e, turime siekti teisingo baudžiamojo proceso taisyklių, procedūrų taikymo. Tai yra viena svarbiausių sąžiningo teismo sąlygų. Žinome, kad e, yra tokių principų, kurie taikomi e, jau ne pirmą amžių ir žinome, kad kai kurias procesinės garantijas gina tarptautinės konvencijos, tokios kaip žmogaus teisų konvencija, yra garantijų galiojančių šimtmečius. Aš už šį pranešimą. Ačiū. Toliau pereiname prie ponios Ford pranešimo dėl asmeninių apsaugos priemonių. Ponas Mamikins pirmiausia. Ačiū. Labai svarbu užtikrinti asmens apsaugą pasitelkiant asmenės apsaugos priemonės. 1989 metais ES buvo priimtos pirmosios normos šioje srityje ir dabar, ko gero, metas šias direktyvas atnaujinti, nes tai yra būtina sėkmingams bendros rinkos veikimui. Asmeninės apsaugos priemonės yra labai svarbios gaisrininkams, kareiviams, taip pat kitų profesijų atstovams, kuriems tokios priemonės reikalingos. Reikia turėti aiškės tokių priemonių kokybės ir naudojimo taisyklės. Man atrodo, kad pranešimas, dėl kurio balsavome, yra labai geras ir aš balsavau už jį. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat e, balsavau už šį pranešimą, sako ponas Kelly, e, Vicky Ford. E, tikrai parengė puikų pranešimą, ją reikia tik pagirti už šio dokumento kokybę. Aš manau, kad būtina užtikrinti, kad asmenės apsaugos priemonės būtų uh, būtų tikrinamas jų atitikimas, atitikties reikalavimams ir aš pritariu kalbinėms reikalavimams. Būtent e, turi būti naudojama importuojančios šalies gimtoji kalba. Ženklinant produktą ir ženklinimas turi būti aiškus vartotojams. Taip pat turi būti aiškios atsargumo ir naudojimo instrukcijos. Ir gamintojai turi užtikrinti, kad instrukcijos būtų aiškios ir kad e, būtų laikomasi apsaugos ir kokybės standartų. Taigi šie reikalavimai yra būtini siekiant užtikrinti maksimalę ES piliečių apsaugą naudojant asmens apsaugos priemonės. Ačiū, ponas Hanan. Jo nėra salėje, ponas Polčiak paní předsedající je skutečností že. ačiū už suteiktą man žodį. asmens apsauga yra susijusi tiesiogiai ir su asmens apsaugos priemonėmis ir jų kokybė. Dėl to labai svarbu e, išvengti atitinkamos rizikos vidaus rinkoje ir e, pagerinti taisyklės, kurios čia galioja tiek kalbant apie asmens apsaugą, tiek ir apie išnau, išlaidas, kurios tenka. Dėkuoju pranešėjui už tikrai puikiai parengtą tekstą ir aš nusprendžiau tas mano minimas rizikas ir pavojus paminėti dėl to, kad ne, pražiūrėtume šanso, jog dabar kyla galimybė išspręsti problemas, kurios susijusios su asmens apsauga. Dėkoju. Ačiū. Dabar pereiname prie dujinių kūro dekinančių prietaisų. Pirma, kalbės ponas Mamikins. Priekšsėdėtais kunzi, paldies. E, Kam ir vairāk Eiropas Savienības iedzīvotāji. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelis ES gyventojų vartoja mm, naftą, mm, malkas ar biokūrą, kad e, apšildytų savo būstą. O dujų, dujinės sistemos yra vienos iš pačių populiariausių šildymo būdų. Mūsų vartotojai geografiškai gyvena tokiuose vietose, kurios geografiškai yra palankios naudoti dujinį kūrą. Aš e, pritariu e, saugiam šio kūro, šios kūro rušies naudojimui, nes e, naudojant tokį dujį, dujinį kurą, žmonės gali nukentėti, jeigu jis nebus nu, tos sistemos ir to, tai tie prietaisai nebus tinkamai ir saugiai naudojami. Dėl to atitinkamai siūlomos taisyklės ir standartai visai ES yra puikus pasiūlymas. Dėkoju. Eh, Ačiū. Kaip ir prieš tai, buvusio pranešimo atveju, Ir šio pranešimo autorė nusipelno pagirimų šį, šį dokumentą, kuris e, kalba labai jautrė tema, aš balsavau už jį. Tai yra labai svarbus dokumentas, kuris keičia dabar egzistuojančias direktyvas ir užbaigtų vieningos vidaus rinkos funkcionavimo. Apie tai mes girdėjome pirmininkaujančios valstybės atstovą kalbant šiandieną. Ypač kalbant apie dujas, kadangi dujos e, bus ir tebėra labai svarbi e, mūsų energijos išteklių dalis, net ir perėjus prie atsinaujinančio energijos išteklių. Todėl dujinį kūrą deginantis prietaisai turėtų atitikti aukščiausius standartus, kadangi kai kurie iš tų prietaisų, kaip boileriai ir panašiai, e, dabar E, išmeta į orą e, azotoksido ir kitus nuodingas medžiagas. Taigi mums reikia šią sritį reglamentuojančių teisės aktų. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbėsime apie kabelinų kelio įrenginius. Pirmiausia, ponė Anderson. Tikrai Europoje šiandieną turime daug um, automobilių, kurie važiuoja su lynais Ir čia labai svarbu už, užtikrinti jų saugumą. Šis teisės aktas prisidės prie e, tokių transporto priemonių saugumo. Kalbu apie saugumą sportinių įrenginių, e, sportinių renginių atveju ir taip toliau. Sveikinu šį pranešimą, sveikinu tą darbą, kuris yra daromas siekiant pagerinti linų kelio įrenginius Reikia nustatyti griežtesnės taisyklės, griežtesnės sankcijas pažeidėjams. Ačiū. Ačiū, ponas Memikins. Labai ačiū. Europos Sąjunga yra linų kelio įrenginių lyderė, turime labai daug funikulierių. Ir e, apie 17 600, 600 jų turime, tai yra apie 60 procentų viso pasaulio funikulierių ir gamybos prasme esame lyderiai, taigi labai svarbu gerinti saugos reikalavimus, įvesti naujus standartus bei techninius reikalavimus. Be kita ko, labai svarbu ilgai eksploatuojamus įrenginius jiems daryti išimtis e, iš šių taisyklių, taigi aš balsavau teigiamai. Ačiū. Labai ačiū, ponas Keli. Dar kartą dėkoju pirmininkė, kaip ir ankstesnių dviejų pranešimų atveju, taip ir šiuo. Reikia pasidžiaugti, kad šis pranešimas suteikia galimybę geriau įgyvendinti bendros rinkos taisyklės. Aš balsavau teigiamai, dalyvavau vakarykštėse diskusijose, kuomet nestebėtina, jog daugelis narių pasisakė teigiamai. E, šie įrenginiai yra labai matomi, susilaukia daug spaudos dėmesio. Taigi mes turėtume daryti viską, kad ES piliečiai būtų saugesni, kad būtų laikomasi visų taisyklių įrengiant funikulierius, kalbant apie jų rinkodarą, e, tai visa tai prisidės prie visuomenės saugumo užtikrinimo. Be kita ko, istoriškai veikiantiems renginiams reikia taikyti išimtis. Taigi sveikinu pranešėją. Labai ačiū, pono Hanano nu nėra. Eikime prie kito pranešimo, prieštaravimas deleguotojim aktui dėl bendrųjų muitų tarifų. Atsiprašau, Kolumbijos taikos procesą. Dėkoju pirmininkė, balsavau teigiamai už šią rezoliuciją, paprašiau žodžio dėl to, kad dažnai kalbame apie e, žmogaus teisų pažeidinėjimą pasaulyje, ypač vykstant ginkluotėms susirėmimams, civiliniams karams. Šiuo atveju tenka pasidžiaugti, kad rezoliucija sveikina taikos procesą Kolumbijoje. Džiugu, kad galėjome šiandieną dėl jos balsuoti. Aš pasisakiau teigiamai dėl to, kad po 50 e, sudėtingo civilinio karo metų šioje Latino Amerikos valstybėje įsižiebė viltis, kad konfliktas baigsis, o vyriausybė nutrauks bet kokius ginkluotus veiksmus. E, šiems uh, pasikeitimams ruoštasi ilgiau nei keturis metus ir aš tikiuosi, kad jeigu rezoliucija bus šiais metais ratifikuota, tai Kolumbija aplankys taika. Labai ačiū, ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu pasakyti, jog civilinis karas Kolumbijoje yra vienas iš labiausiai užsitęsusių konfliktų šio laikinės istorijos kontekste, pareikalavęs tūkstančių e, civilių žučių. Man pavyko praeitais metais susitikti su Kolumbijos prezidentu, tai buvo e, delegacijos oficialaus vizito kontekstai vykęs susitikimas atnešęs pozityvių rezultatų. Įtraukėme penktąjį straipsnį į susitarimą dėl aukų. Tai yra labai ženklus postumis į priekį. Aišku, taikos procesas pareikalavo daug nuolaidų, aukų, reikėjo e, tarpininko Čilė ir Norvegija, bei Argentina tokiais tarpininkais tapo kaip ir Vatikanas Džiugu, kad mes, Europos parlamentas, prisidėjome prie šio proceso. Ačiū visiems. Dėkoju, baigiame paaiškinimus dėl šio, balsa, dėl, dėl šio pranešimo. Dabar sesiją sustabdome iki 15 valandos. Ačiū visiems.